pasaulio regionais, turime kurti Europos architektūrą, turime mokytis iš krizės ir turime e, siekti gerų rezultatų mūsų vartotojams ir verslui. Dėkoju komisarui Barnie, kolegos. Diskusijos apie kreditų reitingavimo agentūras baigėsi. Dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra pono Klins pranešimas apie skaidrumo reikalavimus ir vertybinius popierius, kurie yra platinami viešai. Prašom, žodis jums keturiams mintėms. Pone pirmininkė, pone komisarė, aš kalbėsiu ilgiau nei keturias minutės dabar, bet pabaigoje kalbėsiu trumpiau nei dvi. Taigi trečiaisiais metais pirmą kartą prabilome apie šį klausimą. Susiekiu peržiūrėti dokumentą 9 metais, mes tą ir darėme. Prospekto direktyvos tikslas paskelbti e, prospektus, kurių, kurių dėka vertybiniai popieriai yra pateikiami visuomeniai Europos rinkose. Dabartinė vizija apima daugiausia techninius aspektus siekis sumažinti teisinį nesaugumą ir nepagristus lūkesčius. Dabar norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dirbo prie šio dokumento, visiems šešėliniams pranešėjams, sėkmingai bendradarbiavimo ir su komisija, bet to nebūtų pavykę greičiau nei per dešimt mėnesių, per pirmąjį svarstymą parengti teigiamam balsavimui sprendimos per trialogą priimtus norėčiau trumpai pristatyti mm, keletą mm, kažkur apie aštuonis pagrindinius e, aspektus išvardinsiu. Taigi, mm, supaprastinome e, MVI prieigą prie rinkos finansavimo. JAV e, yra kitokia situacija, pas mus įmonės yra finansuojamas daugiausia per bankus. Turime pasinaudoti e, tuo. Todėl nustatėme išimti mažoms vidutinėms įmonėms iš prospekto direktyvos nuo 2,5 iki 5 milijonų yra padidinta riba. Taip pat norime užtikrinti, kad investuotojai, nepaisant e, tos išimties nenukentėtų ir ypač nenukentėtų smulkus investuotojas, prarastų turimą apsaugą. Todėl taikomos ribos yra pakeistos atskiriam vertybinių pūperių skaičiui. Kitas klausimas, kaip gali dalyvauti įmonės darbuotojai perkant, perkant ir parduodant, parduodant įmonės akcijas ir e, nepaisyti prospekto reikalavimų, taigi darbuotojų finansavimo sistemos yra pakeistos bei pašalinama bereikalingas informavimo priemonės, taip pat nustatėme bazinį informacinį dokumentą, kad darbuotojai pasinaudotų uh, E, turimomis galimybėmis, žinotų, ką jie gauna. Taip pat užtikrinome, kad įmonės, kurios yra kotiruojamos biržoje trečioje šalyje, būtų atleistos nuo prospekto reikalavimų, jeigu savo darbuotojams siūlo savo akcijų, bei gali rodyti, kad šie produktai yra tapatus trečiosiams pusėms siūlomiems Dar vienas aspektas, dėl kurio susitarėme, tai prospekto santrauka. Suvokime, kad prospektas yra labai stora knyga, keletą šimtų puslapių ir yra jo santruko, kuri taip pat netrumpa, 50-70 e, puslapių, norime e, jį sutrumpinti iki esminės info, investuotojo knygos, kaip mm, kad yra kitose sritise. Komisija apie tai nepagalvojo, ji tik norėjo užtikrinti, kad šioje santraukoje būtų pateikta visasminė informacija. Taigi susitarėme, e, kad santrauka išliks, bet kartu užtikrinsime, jog ten būtų pateikta esminė informacija – Jie mm, bus nustatyta dirbant toliau darbo grupėje ir antrojo lygio darbo grupėje. Tai leidžia sustiprinti santrauką nuo 70 iki, sakyčiau, 20 puslapių. Taigi e, smulkiam investuotojui bus įmanoma susipažinti su visų prospektu per jo santrauką. Tai labai svarbu, jog smulkusis investuotojas nepasimestų. Toliau atsakomybės klausimas Pirmininkas ragina mm, pranešėję mm, baigti pasisakymą. Taigi, kasgi yra atsakingas už prospekto turinį, jeigu pardavimas vyksta per tarpininką, tai parduodantis tarpininkas ir neša atsakomybę, bet atsakomybės riba yra e, tuomet, jeigu prospekto galėjimo laikas pasibaigęs arba kitais nustatytais atvejais. Toliau peržiūros nuostata. Vėl ji egzistuoja po penkerių metų šį dokumentą ir direktyvą vėl peržiūrėsime. Ir paskutinis aspektas, kuris yra labai svarbus. Pirmasis e, dokumentas šioje srityje parengtas pagal Lisabonos sutartį. Tas padaryta e, Ekon komiteto uh, pirmininkės dėka gavome tris mėnesius sureaguoti, po to dar buvo trys papildomi mėnesiai suteikti, o taip pat mes tengiamės dirbti kaip įmanoma greičiau ir tikiuosi, kad mums tas pavyko. Ačiū. Norėčiau paprašyti komisarą dabar pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamentarai. Sausio 13 dieną prieš mane paskiriant komisaru, turėjau garbės dalyvauti klausimuose, kurie buvo suremti parlamente ir kalbėjau apie tai, kad reikia apsaugoti investuotojus, sumažinti administracinę naštą įmonėms, ypatingai smulkiom ir vidutiniam verslui. Nes, kaip žinote, jos sudaro 80-90 procentų mūsų vieningos rinkos veikėjų. Taigi džiaugiuosi, kad per pirmąjį svarstymą parlamentas pritarė prospekto direktyvos peržiūrai, kurios tikslas supaprastinti taisyklės, kurios reglamentuoja vertybinių popierių išleidimą. Ir Vulfas Klinsas priminė mums, kad tai leidžia smulkioms nedinėms įmonėms lengviau patekti į kapitalo rinką ir sustiprina vidinę kapitalo rinką. Ši direktyva buvo rengiama artimai bendradarbiaujant su parlamentu ir parlamento indėlis buvo didžiulis, taip pat ir tarybos. Uh, Na ir aišku, komisija savo vaidmenį čia suvaidino. Dėl to komisijos vardu norėčiau šiltai padėkoti pranešėjui, ponui Klinsui ir ekonominių reikalų komitetui už labai efektyvų, konstruktyvų darbą. Didžiuojamės darbo rezultatų, dokumentų, kuriame, kuris atspindi pirminio pasiūlymo dvasę. 2003 m. direktyva dėl prospekto uh, bandė parengti bendras taisyklės Europos bendrovėms, būtent prievolę, e, išleidžiant vertybinius popierius, paskelbti tą prospektą. Na ir novatoriškas aspektas buvo tas, kad kai patvirtinimas gaunamas vienoje valstybėje narėje, jis galioja visoje Europos Sąjungoje. Aišku, reikia šį bei tą pakoreguoti šiam baziniam teisės aktui, užtikrinti didesnį teisinį saugumą ir sumažinti administracinę naštą. Dėl šios priežasties nuo dabar jūsų dėka, peržiūros dėka, Kai, kurios, kai kurių vertybinių popierių atveju bus taikomos išlygos, numatomos e, pažangesnės sąlygos, paprastesnės sąlygos e, emitentams, taip pat šiek tiek pasikeis, patobulės pats formatas, aiškiai, aiškiau taps dėl perpardavimo, e, finansinių tarpininkų ir panašiai taip pat prievolių atskleidimas. Tai persidengia ir su skaidrumo direktyva, tas įklaimas bus panaikintas, taigi tai yra bendro mūsų darbo rezultatas. Mes peržiūrėjome direktyvą ir bandome tą direktyvą paversti subalansuoto instrumentu, kuris e, išspręs kapitalo rinkoje veikėjams tenkančias problemas. Ir jeigu šis teisės aktas bus patvirtintas per pirmąjį svarstymą, bus nusiųstas aiškus signalas, kad ES bando sumažinti administracinę naštą, pagerinti apsaugos lygį investuotojams. Taigi dar kartą dėkoju pranešėjui ir dėkoju už tai, kad patvirtinote šią, šią, šį kompromisą su paprastinimo labui ir smulkių vidutinių įmonių labui Europoje. Dėkoju. You, next... Dėkuoju komisarui. Dabar turėjo kalbėti ponas Podu, bet aš jo nematau salėje, taigi iškart suteiksiu žodį ponui Fejo. Pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog e, Ekon komitete buvo atliktas labai geras darbas dėl to, kad skirtingi nariai pateikė labai gerų pasiūlymų. Norėčiau pabrėžti ir pranešėjo kolegos e, Klins vaidmenį. E, jo, dėka pavyko pasiekti, jo darbo dėka pas, pavyko pasiekti gerą rezultatą. Kai kalbame apie prospektus, kalbame apie viešumo dalykus E, prospekto skelbimas užtikrina didesnį saugumą, e, aiškumą finansų rinkose, duoda daugiau informacijos investuotojams. Kartais iškyla tam tikra prieštara tarp šių dalykų ir vartotojų apsaugos klausimų, investuotojų apsaugos klausimų. Bet svarbiausia dabar yra tai, kad peržiūrėdami direktyvą turime atsižvelgti į vidutinės ir mažas įmonės. Ta iš tikrųjų ir padarėme. Turime gerbti mm, smulgiuosius investuotojus. Už tai mums reikia, kiek galima daugiau paprastumo, aiškumo, spausdinant prospektus, reikia galvoti, kaip sumažinti sąnaudas bendrovėms, nes kartais e, reikalavimai gali užkrauti didžiulę finansinę naštą. E, trišalis dialogas vyko tarp komisijos, e, tarybos ir parlamento, ne viskas buvo labai sklandu, bet mums pavyko. Uh, E, užsitikrinti neblogą kompromisą, tą aš noriu pabrėžti, ir mes pakluojame gerus pagrindus savo darbui viešųjų finansų ir finansinės priežios sityje. Dabar sutiksiu žodį poniai Stiller, socialdemokratų vardus jį kalbės. Dėkuoju, ponas pirmininkė, dėkuoju pranešėjui ir visiems šešėliams pranešėjams už bendrą darbą. Manau, kad pasiekti kompromisai primtini mūsų e, frakcijai. Mes galvojame, kad investuotojai bus geriau apsaugoti, pirmiausia, smulkieji, mažmeniniai investuotojai ir, e, kaip sakė komisaras, tai atitinka pirminės direktyvos dvasę. Dėl esminės informacijos ir ponas Klins apie tai kalbėjo, reikia mums užtikrinti daugiau aiškumo. Taip pat reikia užtikrinti civilinės atsakomybės dalykus, reikia, kad jie išliktų. E, mes taip pat išaiškinome reikalavimus dėl tam tikrų prievolių, kai vertybiniai popieriai pardavinėjami per tarpininkus, o ne tiesiogiai imitento. Taip pat e, Kai kas smulkiai pakeitėme, e, pasiekėme kompromisu ir užsitikrinome subalansuotą dokumentą. E, paaiškiname kvalifikuoto investuotojo apibrėžimą, taip pat e, prekyba trečiojoje šalyje. Ir atrodo, kad naujas reikalavimas, jog e, darbuotojai, tuo atveju, kai įsigyja akcijas, darbuotojai prospekto nereikia, atrodo, kad tai yra teigiamas požiūris. Ponas Klins dar minėjo trijų mėnesių kompromiso laikotarpį. Tai yra labai pažangus dalykas. Manau, kad prospekto sprendimas yra tarsi matas mūsų darbo kokybės taryba e, vis tik tai galbūt apie kitą, ne apie šitą e, direktyvą galvoja kaip apie svarbiausias savo pastangas. Ir dar noriu pasakyti, kad išliko e, direktyvoje pasiūlymas po penkerių metų peržiūrėti egzistuojantis priemonės, tai yra labai teigiamas dalykas. Ir e, dar pasakysiu, kad tikiuosi, jog rytoj per pirmąjį svarstymą bus pritarta mūsų susitarimui. Ačiū. Toliau ponas Šmit Alde vardu kalbės dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė siaučiant finansiniai kriziai pagristi ir reikalavimai dėl geresnio e, finansinių rinkų reglamentavimo. Tačiau naujos taisyklės turi būti subalansuotos. Europos ūkio augimo ne, nepaspartinsime neapgalvotais pasiūlymais. Todėl norėčiau padėkoti ponui pranešėjui Klins už puikų pasiūlymą. Toj yra puikiai reakcija į pernelyg išsamus reikalavimus padidinamas teisinis saugumas bei panaikinami nepagristi griežti reikalavimai. Tai sumažins biurokratinę naštą įmonėms 25 procentais. Kolego Sklins pasiektas kompromisas yra puikus, visa frakcija jį palaiko. MVI biurokratinė našta ta sumažės be e, pra, ir tuo pačiu bus išvengta investuotojo apsaugos suprastinimo. Ir džiaugiuosi dėl, reikal, dėl naujų reikalavimų, dėl viešųjų prospektų. Taigi turime galimybę sukurti geriau funkcionuojančią vidaus rinką. Šis pasiūlymas reiškia, kad MVI galės lengviau gauti kapitalo, bet jiems, jiems nereikės. Jiems nereikės pačioms leisti prospektų, taip pat bus galime ga, gauti geresnį ir laisvesnį prieigą prie obligacijų, kadangi e, riba padidinama iki 25 milijonų ne akcijų atvejais. Dar kartą noriu padėkoti ponui Klins už puikų darbą. Mes žengėme svarbų žingsnį teisingą kryptimi, gerindami MVI padėti visoje Europoje. Dėkui ponui Šmit. Dabar ponė Ford pusantros minutės. Ačiū, ponė e, komisarė, ponė pirmininkė. Žinau, kad šis e, dokumentas nesusilaukė didelio žiniasklaidos dėmesio, tačiau turėtų būti kitaip kadangi prospekto direktyva e, reglamentuoja įmonių prieigą prie kapitalo, tai yra ateities ūkio augimo pagrindas. Tikrai nuostabu buvo dirbti su šešėliniais pranešėjais ir nepaprastai malonu buvo dirbti vadovaujant ponui Klincis pridėjo naujos vertės prie mm, komisijos pasiūlymo ir tarybos pozicijos. Gautas e, pasiūlymas yra puikiai pusiausvėra tarp investuotojo apsaugos ir paprastesnės prieigos prie kapitalo rinkos įmonėms. Sunkiai dirbome, kad pasiektumėme teisinį užtikrintumą, daug ką papildėme, siekėme padėti investuotojams, gerindami e, santrauką bei pateikdami esminę informaciją. E, mane ypač džiugina e, paprastesnis informavimo režimas dėl teisių emisijų. Tuo metu, kai rinkos yra labai nepastovios, prospekt parengti būti sunku, sunku gauti bet kokio papildomo kapitalo. Turime į tai atsižvelgti, taigi e, atsižvelgime į tai, ponė pirmininkė, ir atsižvelgime į tai, kai dirbsime ateityje prie MIFID direktyvos. Taigi e, ši priemonė pagerins Europos verslo aplinką bei supaprastins investicijas į mūsų ateitį. Ačiū. Dėkui poniai Ford ir ponas Garsijo Maragal, prašom. Muchas gracias, señor presidente. Dėkuoju, pirmininkė. E, komisarė. Mes žinome daug dalykų. Žinome, kad ši krizė tarsi virusas plito prasidėjo nuo nekilnojimo turto, paskui persimetė į bankų rinką, į ekonomiką, o dabar jau tą sukėlė valstybės skolos e, krizę. Ši krizė yra labai brangi. Kai kas sako, kad pagalba finansų sektoriui sudaro maždaug 3,5 e, milijardus e, eurų. Tai labai didelė dalis Europos BVP. Viena iš priežasčių krizės yra skaidrumo stoka. E, šis klausimas, apie kurį dabar kalbame, už tai yra labai svarbus. Dar norėčiau Jums priminti, kad tarp 2000 ir 2006 metų Junktinėse valstijose turtas e, paremtas vertybinės e, popieriais padidėjo keturis kartus, o kai kuriais atvejais iki septynių kartų, bet mes žinome, kas atsitiko su pasko, paskolų nekilnojama, paskolomis nekilnojamam turtui įsigyti. Mes e, pagal G20 sistemą įsipareigojame įvykdyti tam tikrus dalykus, bet kol kas to nepadarėme, mums pritrūko vaizduotės, neperėjome nuo uh, žodžių prie darbų, nepademonstravome kūrybiškumo. Mums reikia galvoti apie kitą finansinę architektūrą, mums reikia europinės sistemos, reikia europinių priežios institucijų, reikia taikyti būtinas priemonės virusui iš karto nustatyti ir užkirsti kelią jo plitimui. Labai svarbu prisiminti, kad lygas sukėlė ne piliečiai, bet jie turi dabar uh, sumokėti skolas. Komisarė, jūsų užduotis yra didžiulė, kitaip e, mūsų užklups netikėtai dar viena krizė. Man atrodo, kad jūs turėtumėte parodyti daugiau ryšto ir dar daugiau ryšto. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį vienai minutiai ponui Kutas. Dėkuoju. Dėl prievolių paskelbti bendrovių prospektus, tų bendrovių, kurių kapitalizacija yra žema. Kalbame apie didelės e, santaupas, sutaupimą lėšų milijonų eurų. Nepamirškime, kad MVI šiuo metu yra ekonomikos varomoji jėga. Jos 2002-2008 metais sukūrė milijonus darbo vietų, 90 milijonų europiečių dirba smulkiose vidutinėse įmonėse. Mes turime didinti skaidrumą, mažinti tokioms bendrovėms administracinę naštą. Nauja Europos rinkų ir vertybinių popierių institucija e, turės kontroliuoti, kaip yra įgyvendami teisės aktai. Dėkuoju. Dabar ponas Kaza dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Matėme daug samyšio Europos rinkose pastaraisiais metais. Daug kas nukentėjo gan smarkiai, patyrė didelius nuostolius, taigi turime pasirūpinti, kad investuotojai, ypatingai smulkus investuotojai, gautų pakankamą apsaugą ES. Investuotojai turi gauti reikalingą informaciją tam, kad galėtų priimti informuotus sprendimus gerai struktūrizuotas teisinis pagrindas leidžia Europos rinkai dirbti saugiau ir ji pasidaro trauklesnė iš investuotojams iš išorės. Prospekto direktyva buvo labai svarbi, numatant pramoninius standartus, pramonės standartus Europos Sąjungoje. Tas pats pasakytina apie vertybinių priemonių rinkų direktyvą Tačiau direktyvą reikia nuolatos peržiūrėti, pakoreguoti, atnaujinti tam, kad ji aktualiai atspindėtų realią situaciją. Aš sutinku, kad tam, direktyvos, tam tikros direktyvos nuostatos yra nereikalingos ir prievolės, kurias turi tenkinti organizacijos, dalis jų turi būti panaikintos. Tai sukuria nemažą naštą verslui, o rezultatas yra labai nežymus. Taip pat reikia suderinti apibrieštis, kad nekiltų interpretavimo problemų įvairiose valstybėse narėse ir būtų integruojamas šis sektorius atitinkamai. Galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti mūsų pranešėją, poną Klinsą, puikiai padirbėjus. Norėčiau pasveikinti visus šešėlinius pranešėjus. Aš manau, kad šis pranešimas yra gerai subalansuotas ir proporcingas. Dėkoju. Dėkoju, ponė Kaza. Ponė Esaja. Dvi minutės. Pone pirmininkė, komisarė. Aš manau, kad pranešimas dėl direktyvos pakeitimo yra geras, bandant sumažinti administracinę naštą ir manau, kad pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai atliko puikų darbą. Manau, kad investuotojų apsauga visuomet turėtų būti svarbi prero, mūsų prerogatyva. Teisinis aiškumas padidėja ir platus teisinis pagrindas dabar jau yra susiaurintas. Prospektai turi būti rengiami tokiu būdu, kad nebūtų netitikimų. Aš manau, kad prospekto struktūrų vienodumas yra sveikintinas dalykas, jie taptų aiškiau suprantami. Aš pasiūliau pakeitimą, kurio tikslas pasirūpinti, kad su visais investuotojais būtų elgiamasi vienodai. Taip dėja ne visuomet yra tiesa, nes smulkus investuotojai tikrai negauna tiek informacijos, kiek stambieji. Ir ir ateityje aš manau, kad dar tą klausimą kelsiu. Direktyvos tikslas yra labai svarbus. Investuotojas turi turėti galimybę priimti sprendimą remiantis aiškia turima informacija. Aš manau, kad pakeista direktyva prisidės prie to, kad e, mūsų veiksmai bus nukreipti teisinga linkme. Dėkoju poniai Esaja. Dabar pradėsime spontaniškus pasisakymus. Trys kolegos paprašė žodžio. Ir prašau jų visų laikytis vienos minutės e, reikalavimo. Pone Basesku. Ačiū. Norėčiau pasveikinti pranešėją poną Klinzą už dėtą darbą rengiančiai pranešimą. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas pagerinti ir supaprastinti prospektų direktyvą uh, siekiant užtikrinti geresnę investuotojų apsaugą, pasirūpinti, kad investuotojai gautų pakankamai informacijos, yra sveikintinas. Kai buvo patvirtintas bendras valstybių narių dokumentas, kai bus patvirtintas tas bendras dokumentas, jis galios visoje Europos Sąjungoje ir aš manau, kad bandant sumažinti biurokratiją, mums reikia teisinio pagrindo, kuris leistų užtikrinti didesnį aiškumą dėl primančios valstybės narės informavimo atsisakant e, perdėm didelės administracijos naštos, mes galime sumažinti didelės sąnaudas, galime sumažinti administracinę naštą 25 procentais iki 2020 metų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad naujos nuostatos užtikrins geresnį investuotojų apsaugą, leis investuotojams atlikti geresnę rizikos analizę dėl vertybinių popierių, kuriuos jie nori investuoti. Ačiū poniai Basesku. Ponas Obermeier, vieną minutę. Danke, Ačiū, ponė pirmininka. Žinome, norime skaidrių rinkų ir turime apibriežti tinkamai atsakomybę, tinkamai apsaugoti smulkius e, investuotojus. Kalbant apie platinimą pakūpomis, turime žinoti, kas už kokių vertybinių popierių stovi. In, investuotojas turi gauti visą jam reikalingą informaciją, galėdamas tinkamai įvertinti perkamą produkciją, investicinį dokumentą. Taip pat būtina atsakomybės, atsakomybės skirtingose civilinėse teisės sistemose tinkamai įvertinti. Turime uh, užtikrinti, kad būtų atkurtas pasitikėjimas tarp investuotojų. Tai svarbiausia. Ačiū. Dėkui. Pone Felsman paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Prospektas reglamentuoja viešą pasiūlą finansinių popierių. Tai yra tam tikras pasas, kuris užtikrina prieigą prie ES rinkų. Mes norime, galvoti apie skaidrumą ir konkurencingumą. Todėl aš sveikinu daugelį šio dokumento nuostatų, ypač informavimo nuostatą. Sumažinus biurokratinę naštą bus pagerinta prieiga mm, investuotojams ir tai yra svarbus žingsnis į ateitį. Ačiū. Dėkui už tokį trumpą pasisakymą, sako pirmininkė. Dabar žodis ponui komisarui Barnie, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiesiems šiose diskusijose. Aš labai vertinu visus visas mintis, pasisakymus, komentarus, papildymus. Aišku, į visus siūlymus matyti negalėsime atsižvelgti, tačiau ponas Klincas, e, taip pat ekonomikos reikalų komitetas, teisės reikalų komitetas ir visas parlamentas turi priežasčių šiandien pasidžiaugti, kadangi tekstas tikrai patobulėjo dėl jūsų pasiūlymų, konstruktyvios kritikos, pastabų per visą dėrybinį procesą. Dauguma jūsų pakeitimų ekonomikos reikalų komiteto pakeitimų buvo įtraukti į tekstą, ypatingai, kalbant apie direktyvos taikymo sritį, nuostatas apie pagrindinę informaciją, kurie turi būti įtraukiami į prospekto santrumpą. Taip pat dėl sistemos, kuri yra taikoma darbuotojų akcijų, akcijoms ir prospekto direktyvos suderinimo prie Lisabono, su Lisabono sutartimi. Buvo kalbama apie investic, investuotojų apsaugos ir smulkių įmonių poreikių konfliktą. Norėčiau priminti kolegoms, kad e, prospekto direktyva bus atitink, proporcinga e, prospekto direktyva bus parengta ir smulkioms vidutinėms įmonėms. Tai bus antros pakopos e, prospektas, kuris bus taikomas smulkioms įmonėms siekiant uh, apsaugoti investuotojus. Pone Saja kalbėjo apie investuotojus, pavienius investuotojus ir direktyvoje yra atsižvelgiama į dvi investuotojų kategorijas. Bus pakankama sąžininga investicija numatyta privatiems investuotojams, e, e, atsiprašau, apsauga numatyta privatiems investuotojams. Taigi, ponos ir ponai, tokius dalykus direktyvoje yra atsižvelgiama. Ir kaip e, ponas Klincas frakcijų kalbėtojai, ponia Stailė ir ponia Ford kalbėjo, kompromisas yra geras ir mes manome, kad investuotojų apsauga yra užtikrinama direktyv, pakoreguotoje direktyvoje, taip pat matome ir sumažėjusią administracinę naštą. Tai leis sukurti tikrą europinę kapitalo rinką ir tai yra puikia galimybė ir jos negalime, jie negalime nepasinaudoti. Taip pat norėčiau padėkoti ponui, Mar ponui Margaja už jo indėlį, nes šis tekstas yra svarbus žingsnis į priekį, bet yra nubrėžtas platesnis kontekstas. Kalbu apie priežiūros paketą, ties kurio dirba minėtas kolega. Paketą, kuris dabar tvarkomas yra ir kolega iš tiesų labai daug dėmesio skiria skaidrumui. Mes tą patį darome ir emitentų, ir smulkių įmonių atžvilgių. Investuotojai čia e, dabar yra pagrindinis mums rūpimas klausimas. Tas bendras tekstas, bendros nuostatos, kurias rengia e, Margalė, yra tas pagrindas į kurį patenka tas kontekstas, į kurį patenka ir prospekto direktyva. Ir aš manau, kad mes kartu tikrai e, gausime naudos tiek parlamentas, tiek komisija, tiek taryba, siekdami pažangos dėl e, kompromisų tokiais klausimais kaip rizikos fondai, svarbus priežiūros projektai, kredito reitingo agentūros, e, aptarta tema. Aš manau, kad geri kompromisai šiais klausimais, šiomis temomis tikrai leis pasiekti pažangos. Aišku, turime pasimokyti iš krizės. Tokia yra mūsų prievolė. Pirmininkė, dėkoju komisarui. Dabar žodį suteiksiu ponui Klinsui, pranešėjai, bet kadangi visą laiką jis jau išnaudojo, tai jam duosiu tik tai pusę minutės. Jau kalbėjote šešias minutės, dar vieną minutę maksimum. Ačiū tikrai keletas žodžių. Norėčiau padėkoti komisarui ir kolegoms už draugiškus komentarus. Manau, mūsų nuomonės sutampa. Bendradarbiavimas leido skirtingus tikslus suderinti, būtent supaprastinti prieigą prie kapitalo MVI, sumažinti biurokratinę naštą bei padidinti investuotojų apsaugą. Taip pat pasiekti pažangą, kur remt vieningąją rinką. Tikiuosi, kad naujoji prospekto direktyvos e, redakcija bus peržiūrėta e, atsižvelgianti naujus įvykius, bus suderinta su piknaudžiavimo rinka direktyva, taip pat e, dividendų nenešant tiems dokumentams leisime e, pasirinkti ne tik tą šalį, kurioje yra įmonė, kaip leidimo šalį. Pirmininkė, ačiū. Baigėme diskusijas šiuo klausimu. Balsavimas vyks rytoj dėl šio dokumento. Dabar kitas mūsų darbo tvarkės klausimas tai žodiniai klausimai komisijai ir